Grazie, buongiorno, chi deve uscire per cortesia lo faccia rapidamente. Norėjau pasakyti, kad tie, kurie norėtų išėti salės, tą padarytų kaip galima greičiau, kad galėtume teisti, tęsti diskusijas. Balsavimo motyvų paaiškinimas dėl e, Izabel Toma pranešimo antrojo svarstymo gėvadenių žuvų ištekliai ir žvejyba Šiaurės rytų Atlanto tarptautinėse vandenyse. Norėčiau pakviesti pirmąjį kolegą pasisakyti. Hazenkamp, kolegė. Dėkoju, pirmininkė. Mes atrodo jau priėjome e, liepto galą. Žinome, kad e, mūsų vandenynuose gyvena apie e,